Tokiu būdu mes užsitikrinsime didesnį ekonominį augimą, būtent tų stipresnių smulkių vidinių įmonių e, pagalba. Dėkoju. Dėkoju komisarui Barnie. Šią diskusiją baigėme. Toliau yra vienos minutės kalbų dalis pagal darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį. Pirmiausia, kalbės kolega Kukan. Dėkoju. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Tie dokumentai, kurie nesiniai buvo paskelbti Europos e, komisijos dėl ES plėtros, narystės siekiančias valstybės nuvylė pažanga. Yra įmanoma tik tai realių e, pasiekimų pagrindų. Taigi labai svarbu užbaigti vykdomas reformas. Labai dažnai net po dėlių kompromisų yra įmanoma nemažai pasiekti. Na ir tam tikros valstybės tiesiog e, nesiekia kompromisų ir po taip švaisto laiką. Tačiau niekas netliks to svarbaus darbo, tad tą turi padaryti pačios narystės siekiančios valstybės ir jos turi susitaikyti su realiais pasiekimais ir situacija, o ne kalbėti apie paslaptingus sunkumus. To nepakaks. Ačiū kolega Kukanai. Toliau kolegė Blinkevičiūtė. E, jaunimo nedarbas kai kuriose šalyse narėse siekia trisdešimt keturiasdešimt o kai kur net beveik pusė jaunų žmonių neturi darbo. tai yra didžiulė problema ką gi turime ir galime daryti europos sąjungos mastu bei nacionaliniais lygiais kad situacija pasikeistų. manau kad pirmiausia rengiant ir įgyvendinant nacionalines užimtumo didinimo programas reikia pirmiausia ypatingą dėmesį reikia skirti jaunimo problemoms numatyti priemones kurios skatintų įdarbinti jaunimą tačiau nemažinant jų darbo ir socialinių garantijų gerinti atliekamus darbo rinkos tyrimus ir prognozavimą siekiant nustatyti profesijas kuriose trūksta ir ateityje trūks darbuotojų ir apie tai kuo plačiau informuoti jaunus žmones besirengiančius studijoms aktyviau įtraukti jaunimą į švietimo studijų bei darbuotojų perkvalifikavimo programas skatinti verslumą jaunų žmonių tarpe įvairiomis priemonėmis nuo verslo pagrindų dėstymo jau vidurinėse mokyklose iki mokestinių lengvatų taikymo įmonių steigimui ir plačiau informuoti jaunimą apie šioje srityje veikiančias europos sąjungos programas. reikėtų detaliau reglamentuoti stažuočių atlikimo tvarką. dėkojame ponia blinkevičiūte. Toliau kalbės kolegė Bilbao Barandika. El terrorismo de ETA ha reconocido su fracaso y termina. En este... Tos terorizmas patyrė nesėkmę ir rezignavo. 78 metų spalio mėnesį vyko pirmoji demonstraciją prieš šio pobūdžio terorizmą. Tada mes pasakėme ne etai. Ir dabar aš norėčiau priminti savo prašymą, kurį pateikiau 2010 metais. Mums reikia taikos programos ir šitaip galėsime paskatinti taikų sambuvį ir nekartoti istorinių klaidų. Mes turime pripažinti pilietinę drąsą ir atsisakyti keršto idėjos. Reikia teisingumo, solidarumo, abipusės pagarbos ir norime turėti vilties ir paprašyčiau visų dabar aplodismentų. Ačiū dabar kolegė Cimberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Velšo, Vel, Velso regbio komanda, kuri puikiai pasirodė regbio čempionate Naujoje Zelandijoje. Esame tik 3 milijonai ir regbis yra nacionalinis sportas. Velso komanda puikiai susitvarkė ir pasiekė, beveik pasiekė pusfinalį. Velso kalba vis daugiau yra naudojama ir velsiečių komandose tai yra pirmoji kalba visi jie kalba ir angliškai, ir velsietiškai. Tai rodo, kaip mūsų sportininkai puikiai prisideda prie nacionalinės vienybės ir skatina mūsų kultūrą pasaulinėme kontekste. Sportas yra kultūrinio pasididžiavimo mūsų tautai šaltinis ir turi būti naudojamas kaip priemonės, skatinant kultūrinę įvairovę ES ir už jos ribų. Taigi, sveikinu dar kartą Velso komandą. Ačiū kolegijai Swinburne. Toliau kalbės kolega Tamareš. Obrigado. Nas últimas semanas, os... Ačiū. Pastaromis savaitėmis Portugalai prarado 14 procentų pensijų. Praėjusiais metais 30 procentų pensijų vertės ir penktadalį atlyginimų. Šalise, kur yra daug sunkumų, e, užsienio investicijos sumažėjo 144 43 procentais e, investicijos e, iš Portugalijos nukeliavo į Niderlandus, o Niderlandai naudoja, žmonės naudoja registraciją kitose šalise, kad išvengtų mokesčių mokėjimo. Tai naikina, e, naikina visą ekonomiką ir be mokesčių suderinimo mes e, tiesiog supriešiname europiečius ir sunaukinsime eurą. 79-aisiais e, Keynesas sakė, kad jeigu diskutuosime apie finansinį tvarumą, ne tik apie pelną, apie ekonomikos gaivinimą, tai tuomet e, pasiektume daugiau. Ačiū kolegė Tavarešai. Ponas Trienta Filidis. Pirmininkė. Gilato šalito iškeitimas į tūkstantį palestiniečių kalinių yra džiaugsmo ir optimizmo ženklas ir taip jis buvo suvokiamas abiejose pusėse. Šį faktorių reikia išnaudoti dabar ir reikalauti Izraelio žengti ryštingus žingsnius taikos proceso link. Pavyzdžiui, pradė, pradėti nuo to, kad būtų nustot, sustabdyta gazos ruožo izolacija ir sustabdyta gyvenviečių steigimo politika šiame regione. Tik taip apsikeitimas kaliniais galės garantuoti tolesnių dėrybų pradžią. Kit, priešingų atvejų šalito paleidimas ar jo iškeitimas į palestiniečių suimtuosius taip ir liks tik mėginimu suartėti bet ne, ne aš norimo rezultato. Ačiū kolegai Trenta Filitis, dabar kolega Morganti. Pirmininkė, mėly kolegos, per pastarasis keletą dienų įvairiose vietose girdėjau, kad Kinija gali išgelbėti Europą. Ir Kinija gali būti Europos gelbėtoja. Žmonės labai fatalistiškai, o ne entuziastingai apie tai kalbėjo. Ir aš norėčiau paklausti labai paprasto dalyko. Norėčiau žinoti, kodėl Kinė turėtų padėti Europai. Aš esu įsitikinęs, kad tokia pagalba dar nebūtų, nebūtų tokia naudinga. Tai būtų galutinis smūgis, nužudantis vakarų valstybės. Ir aš labai apgailestauju, kad tokia Kinijos strategija yra puikiai suorganizuota. Jie puikiai žino, ką jie daro. Aš tikiuosi, kad europiečiai suvoks kas grėsia. Aš esu iš Prato, tai yra miestas, kur yra daugiausia kinų Italijoje. Ir pirmiausia, kiniečiai atvyko, kad padėtų mums, o dabar jie perima visus ekonomikos sektorius mūsų mieste. Ir mūsų gamintojai buvo sunaikinti. Dėkojame kolegai Morgantį. Toliau kalbės ponė Kšidelevska. Labai ačiū pirmininkė. Daugelį valstybių narių, tiek nacionalinių, tiek vietinių lygmenių e, numaty, e, yra įvesta didelių šeimų hartija, kad būtų padėta daugiavaikiams šeimoms. Jeigu toks, tokia hartija, tokia hartija leidžia jiems pasinaudoti tam tikrais pranašumais, tačiau neturime europinio ligmens e, teisės akto, kad e, tokios teisės būtų suteiktos daugiavakiams šeimoms visoje Europoje. Man atrodo, kad parlamentas, Europos komisija turėtų padėti daugiavakiams šeimoms, kad turėtume vienodus principus visoje Europoje. Reikia remti daugiavaikės šeimas senstančioje visuomenėje. Ir taip pat turime atsižvelgti į tai, kad Hartija prisidėtų prie mūsų veiksmų skirtų paremti šeimas apskritai. Norėčiau, kad e, komisija imtųsi veiksmų kaip galima greičiau. Ačiū. Dėkojame kolegai Skšidželevskai, o toliau kalbės kolega Kūtaš. Ačiū, pirmininkė. Europoje yra 25 procentai viso pasaulio miškų. Tai yra lobynai, ten yra didžiulė e, įvairovė ir tuos miškus reikia apsaugoti. Tačiau matome, kad vis daugiau miškų yra iškertama. Rumunijoje nacionalinėme parke buvo iškirsta daug miškų ir tam pritarė valdžios institucijos, nors kalba eina apie griežtai saugomą teritoriją. Dėl to ir dirbos kokybė suprastėjo ir išnyko daug gyvūnų ir augalų rūšių. Deja, Europos Sąjunga turi labai keistą e, miškų stebėjimo sistemą. Nėra reguliariai vertinama miškų kirtimo situacija ir miškų situacija apskritai. Mes turime pagerinti šią stebėsenos sistemą ir taip pat turėtumėme labiau saugoti miškus ES tam, kad tuos lovinus paliktumėme ateinančioms kartoms. Ačiū. Ačiū, ačiū ponia Kutaš. Dabar ponas kolega Gelegar. yesterday's uh, yesterday's uh, European Council meeting in Brussels, which is to resume on Wednesday, is a watershed moment for and indeed the single currency. Uh, EU leaders. Vakar vyko Europos vadovų taryba, ji bus tęsima trečiadienį. Europos vadovai turi galų galę susitarti dėl to, kaip spręsti Graikijos krizę, kad užkratas nepaplistų po visą Europą. Europos komisijos TVF ir Centrinio banko atstovai susitiko su Airijos vyriausybės atstovais, su mano partijos atstovais. Buvo sutarta, kad programa, reformų programa vykdoma, kad Airija juda į, prieką, į priekį. Airijos atsigavimas daug priklauso nuo skolos suvaldymo ko gero dėl Graikijos skolos bus susitarta, kad 60 procentų tos skolos bus nurašyta. Airijos valstybė, jai teks e, padengti tam tikras Irish Allied Bank skolas. Ačiū labai, kolega. Dabar pana kolegė Stanoka. President, dear colleagues, precisely 20 Pirmininkė, kolegos, beveik 20 metų praėjo nuo to laiko, kai Latvijos aukščiausiai taryba priėmė sprendimą, pagal kurį Latvijos pilietybė buvo suteikiama tik tai tiems, kurie gimė Latvijoje po 40 metų ir tik tai jų palikuonėms. Tai unikalus parlamentinės istorijos pavyzdys. Parlamentas pats iš savo rinkėjų atėmė galimybę gauti pilietybę ir balsavimo teisę. Noriu paklausti, ar tai sąžininga, ar tai teisinga? ES bet kuris pilietis atvykęs į Latviją gali balsuoti savivaldybės rinkimuose, tačiau tuo pačiu tie, kurie dešimtmečius gyvena Latvijoje, tokios teisės neturi. Aš apgailest